problemą. Ir galbūt viena agentūra turėtų spręsti tokio pobūdžio problemas. Dėkoju. Baigiame diskusiją šiuo klausimu, o rytoj balsuojama bus 12 val. 1.30 minučių. L'ordine del giorno reca ora la relazione Grosch sullo Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra Matijo Groš pranešimo dėl bendros Europos transporto erdvės. Thank you. Right. And <clears throat> the first uh, speaker is. Uh... Kągi, pirmiausia, kviečiu poną Kroš, prašau. Dėkuoju pirmininkė, komisarė. Transporto komitete vyksto diskusijos dėl transporto baltosios knygos. Buvo pateikta 315 pakeitimų siūlymų ir mes savo nuomonę šiek tiek patiksinome ir suradome puikų bendradarbiavimo pagrindą dėl 23 kompromisinių pasiūlymų. Aš labai dėkoju kolegoms už kompromiso dvasę, noriu padėkoti visiems, kurie bendradarbiavo rengiant šį pranešimą. Kai kalbame apie transportą, kalbame apie 10 milijonų darbo vietų Europoje, apie 5, 5 procentus BVP ir kalbame apie tai, kas paliečia kasdienybėje kiekvieno piliečio interesus ir jo gyvenimą ir Baltojoje knygoje yra sudėlioti patys tinkamiausi akcentai kalbama apie transportą, saugumą, aplinką, energetiką ir taip pat CO2 teršalus. Tačiau mes pirmiausia norėjome pasiūsti labai aiškų signalą tarybai, pasakydami, kad norėtume, kad ES direktyva būtų įgyvendinta kuo spardžiau ir veiksmingiau. Tačiau kartais taryboje diskusijos užtrunka ir žinoma yra numa, yra sukūriamas tam tikros kliūtys. Mes čia susitarėme dėl svarbiausių savokų, siekdami veiksmingumo, tačiau čia svarbiausias dalykas yra saugumas ir pačios tinkamiausios veiklos sąlygos. Taip pat mes apsiribojame laikotarpiu dešimties metų laikotarpiu ir pateikėme labai aiškius pasiūlymus dėl transporto saugos. 40 tūkstančių žuvusiųjų ir tūkstančiai e, sužeistųjų kent, yra m, transporto avarijų rezultatas. 90 metais buvo, e, lyginant su 10 metais, CO2 sumažėjo, e, bus mažinamas iki 10 metų 20 procentų ir todėl reikia įtraukti į šitą tikslo įgyvendinimą ir miesto transportą, kuriuo naudojasi 80 procentų miesto gyventojų. Todėl reikia kurti aplinkosaugoj priimtinas transporto priemonės, netaršias transporto priemonės, ieškoti alternatyvų, siekiant, kad būtų kuriama tvari aplinka. Kodėl mes laukiame ir neįgyvendiname labai svarbių sprendimų, kuriais galėtume sutaupyti 20 procentų teršalų. Taigi labai svarbu atverti rinkas, reikia padaryti transportą veiksmingesnį ir ypač sausumos transporto srityje reikėtų veikti ne gyventojų sveikatos arba aplinkos žalojimo sąskaita. Visi tie veiksmai skirti yra tam, kad Europos mastu sukurtume nuoseklų tvarų transporto tinklą. Reikia įveikti tuos kliuvinius, tas problemas, kurios dar išlieka, nėra pakankamai finansų, juos skiriant tik valstybėms narėms. Labai svarbu kurti europinę vertę ir tik tai jos kūrimui skirti finansavimą. Taigi taip mes vertiname ateities veiksmų mus ir manome, kad kartu su komisija galėsime aptarnėti kitus tolesnius veiksmus bendradarbiaudami. Ačiū. Komisarė, žodis Jums. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Komisijos baltoji knyga kelio gairės dėl bendros Europos transporto erdvės buvo priimta 2011 m. kovo 12 d. Joje nubrėžiama vizija siekiant konkurencingos išteklių prasme efektyvios transporto sistemos ir politikos darbos varkės ateinantiems metams. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjui, ponui Matijo Groš ir transporto komiteto nariams už jų indėlį per visą šį procesą 2009 metais buvo parengtas pranešimas dėl komunikato dėl tvarios transporto ateities. Ir aš manau, kad yra platus sutarimas dėl to, kad svarbu yra išsaugoti veiksmingą ir konkurencingą transporto sektorių. Tai prisideda prie vidaus rinkos ir ekonominės integracijos, tai yra naudinga Europos regionams, Transportas taip pat yra svarbus ekonominis sektorius. 10 milijonų darbo vietų transporto paslaugose ir dar 8 milijonai gamybos srityje gaminant transporto priemonės. Transportas labai svarbus socialinė ir teritorinė sanglaudos prasme. Dėl to esu įsitikinęs, kad mobilumo pažabojimas nėra tvari alternatyva siekiant tvaraus transporto. Taip pat esu įsitikinęs, kad jei nėra, neradė būdų, kaip būtų galima pasinaudoti mažiau, naudoti mažiau energijos, geriau eksploatuoti infrastruktūrą, teks tuomet pereiti prie šios žalingos alternatyvos. Taigi užsibrieškime tikslus, mažinkime CO2 emisiją 60 procentų iki 2050 metų ir siekime dešimties tikslų, kuriais ir vertinsime pažangą. Yra 40 konkrečių iniciatyvų, kurias ketina komisija pasiūlyti per dabartinę kadenciją, siekiant išspręsti transporto politikos iššūkius, esame pasiryžę gyvendinti šią darbo tvarkę. Komisija jau 11 metais 20 procentų iniciatyvų išvardytų Baltojo knygoje įgyvend... pasiūlė. Aš ir toliau remiantis plačia parama išsakyta jūsų pranešime, e, teiksiu toliau kitus pasiūlymus, tokius kaip iš neįtrauktų kaštų, transporto kaštų įtraukimas, bendro Europos dangaus projektas, miestų mobilumo planai ir galiausiai vidaus rinkos užbaigimas, e, sukūrimas transporto sektorija. Kaip komisija savo darbų, darbų programoje numatė, aš irgi ketinu siūlyti labai ambicingų pasiūlymų kitais metais. Dėl geležinkelių turime numatyti priemonės, kuriant Europos vieningą geležinkelių erdvę, nauji teisės aktai turėtų prisidėti prie švarių kūro transporto priemonių kūrimo ir taip pat užtikrinti technologinę plėtrą ir inovacijas. Taip pat žengsime į priekį įtraukdami visas, visus išorės kaštus ir atsisakysime mokesčių užkraipimo. Tikiuosi, kad parlamentas ir toliau išsakys savo paramą siekiant tikslų, kurie užsibriežti Baltojoje knygoje. Ačiū. Uh, Sonic, Dabar žodis ponai Sonik. Dėkuoju. Pirmininkė, transportas yra tikrai mūsų ūkio pagrindas, prisėda prie ekonomikos augimo, prie naujų darbo vietų kūrimo. Taigi, transportas Sportas turėtų būti palaikomas ir toliau vystomas e, bendradarbiaujant tarptautiniu mastu. Mes turėtume prisidėti prie konkurencingumo ES stiprinimo, prie mūsų patrauklumo didinimo. Tai galėsime padaryti, jeigu pašalinsime barjerus e, laisvam transporto judėjimui tarp valstybių narių. Ir e, šiame dokumente Aš e, sakau, kad turėtume panaudoti daugiau technologijų, kurios remiasi neiškastiniu kūru. Mes žinome, kad būtent tas kūras daugiausia teršia orą. Būtinybė sumažinti energijos ir kūro vartojimą, skatinant veiksmingesnį transportą arba taupesni, kuriant taupesnius e, vidaus degimo variklius turi remtis naujais mokslo tyrimais. Tai yra labai svarbu. Taip pat turime naujosiose valstybėse narėse e, toliau vystyti infrastruktūrą. Tame tarpe ir kelių infrastruktūrą ir tai numatyti daugiametinėje finansų programoje. Ponas Karinč. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Europos Sąjungoje trečdalį energijos suvartoja transporto sektorius. Visų pirma, daug sunaudojame naftos produktų, kurie 80 procentų yra importuojami. Ir transporto srityje mes. Transport sektorą Mes ypač transportoje srityje labai priklausomi nuo importo ir mums reikia sumažinti priklausomybę nuo importuojamų naftos produktų. Visų pirma, reikėtų panaudoti degalus e, veiksmingiau, reikėtų mm, plėtoti biote, mm, biokūro e, naudojimą Aš pritariu šiam pranešimui. Juo sumažinsime savo priklausomybę nuo importuojamo kūro ir elektros uh, importo. So to kalbėtojo salėje nėra, nereiks jo pavardės tarti. Kitas kalbėtojas ponas Koch. Dieter Koch, ja. Yeah. Ja. Herr Präsident. Gerbiami kolegos, transportas daugam atrodo yra didžiulė našta, tiesiog yra taršos šaltinis. Tačiau mobilumas šiandien yra labai svarbus kaip niekad iki šiol. Todėl tai yra ir mūsų gerbuvio rodiklis ir mūsų laisvės, judėjimo laisvės išraiška. Mobilumas labai svarbu ir vyresnio amžiaus žmonėms, ypač žmonėms su negale. Todėl aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų suformuotą viziją. Baltoje knygoje Jūsų pasiūlymams mes galime pritarti, kadangi Jūs siūlote transportą padaryti aiškesnį, veiksmingesnį ir saugesnį pranešėjui norėčiau padėkoti ypač, kadangi jisai nori išryškinti transporto politikos pridatinę vertę ir suformuluoja konkrečius tikslus, neabejodamas technologijos pažanga. Labai svarbu nustatyti aukštesnius, griežtesnius saugumo e, e, parametrus, kriterijus transporto srityje. Taip pat reikia atsižvelgti ir į transporto srities aplinkosaugos reikalavimus, taip pat ir socialinius reikalavimus. Nuoroda į subsidiarumą yra labai naudinga, tačiau kalbant apie sunkvežimus, aš manyčiau, jisai kelia šiek tiek nerimo tam tikroms įmonėms. labai svarbu, kad būtų kuriamos bendros nuostatos, minimalūs kriterijai, kurie turėtų būti įgyvendinami ir valstybėse narėse. Įvairūs e, licenzijavimo procesai atskirose valstybėse yra susiję su, susiję su papildoma biurokratija ir skaido mūsų rinką. Aš manyčiau, kad visi sunkvežimiai turėtų būti aprūpinti svarbiausią saugumo įrangą. Senalova. Žodis poniai Senalovai. E, pirmininkė, komisarė, kolegos, e, Europos komisijos vizija žvelgiant į ateitį iki 2050 metų yra labai svarbi, formuojant mūsų transporto politiką. Tai geras dokumentas diskusijoms ir pagrindas e, planuojant savo trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius žingsnius. Svarbu atsižvelgti į dabartinę padėtį. Europos politika turi remtis ankstesniais dokumentais ir atspindėti dabartinę infrastruktūros būklę valstybėse narėse. Tad kreipiamės į Europos komisiją prašydami pateikti vėliausiai 2013 metais savo analizę šitoje srityje. Sanglaudos politika turi užtikrinti, kad e, infrastruktūra visose valstybėse narėse būtų suvienodinta, remiantis vienodais standartais, pavyzdžiui, saugumo srityje. Turime rūpintis taip pat ir darbuotojais dirbančiais e, šiame sektoriuje, galų gale jų yra 10 milijonų ar daugiau. Transportas yra susijęs su žmonėmis, tad jų darbo sąlygos turi atitikti e, tas e, pasiekmes, kurios gali atsirasti šitame sektorėje dėl netinkamo darbo. Todėl aš manau, e, kad mums būtų svarbu sutarti dėl e, reikalavimo remti tvarų transportą. Aš sutinku su komisijos pasiūlymais, kad e, kai kalbama apie ilgų distancijų transportą, čia sprendimai turėtų būti europinių lygmenių. Aš remiu pateiktus e, kompromisus ir tikiuosi, kad šiam pasiūlymui parlamentas rytoj pritars. Dėkuoju, dabar ponė Maisner. Ačiū, Ačiū pirmininkė komisarė kolega Groš, jūs atlikote puiką, puikų darbą. Buvo pateikta 413 pasiūlymų ir 32 kompromisiniai e, sprendimai buvo priimti ir tai rodo, kad mes galime būti vieningi politinėse frakcijose buvo pateikta įvairiausių nuomonių dėl tam tikrų aspektų, tačiau galų gale buvo susitarta, kad reikia sukurti vidaus rinkos pamatus, siekti bendros politikos užtikrinančios mobilumą žmonėms, e, prekiams ir paslaugoms. Iš tikrųjų, galima teikti, kad dabar šiame pranešime išaiškėjo, kad reikalingos visos transporto priemonės, kad transportas būtų veiksmingesnis ir saugesnis. Tačiau siekiant stiprinti vidaus rinką reikalingos įvairiausios transporto priemonės, nors vienos teršia daugiau už kitas. Ir šiame pranešime visa tai labai gerai išryškinta, yra tam tikrų nuostatų, kurios skiriasi tarp frakcijų. Nežinau, ar visos frakcijos pritars dėl e, ilgųjų reisų e, transporto priemonių. Žinoma, ne visi pritarė dėl to, koks turėtų būti tų sunkiųjų sunkvežimių e, ilgis, jų masė Tačiau aš manyčiau, kad vis dėlto atsižvelgius į visų e, pasiūlymus, reikėtų konstatuoti, jog komisija turėtų pateikdama geležinkelių paketą ne tik kalbėti apie įvairių transporto priemonių tarpusavio santykį, bet apskritai pateikti atskirą geležinkelio E, e, teisėkūros aktų paketą. Dėkui. Dėkui, dabar panas Kramer. Pirmininkė, komisarė, gerbėmi kolegos, norėčiau padėkoti kolegai Groš už puikų bendarbiavimą ir už puikius rezultatus. Mes neveiksime klimatos kaitos, neužtikrindami veiksmingo uh, mobilumo ir mes nesuteiksime jokių perspektyvų mūsų naujajai kartai. Mes pastaruoju metu sumažinome atskiruose sektoriuose CO2 teršalus 17,43 procentais ir galime pasakyti, kad transportas suryja daugiausia degalų lyginant su kitais sektoriais, kuriuose yra pagaminama daug daugiau e, bendro vidaus produkto. Todėl labai džiaugiuosi tuo kompromisu dėl to, kad iki 20 metų 20 procentų bus mažinamas CO2 išmetimas lyginant su 10 metais o iki 2030 metų yra keliami dar ambicingesni tikslai, taigi mes negalime gaišti laiko, turime imtis skubių veiksmų. Man taip pat patinka, kad jūs nurodote, kur susidaro papildomi išorės kaštai, nes 30 milijardų eurų yra tam tikros e, struktūros finansuojamos, kurios sunaudoja labai daug taršių degalų. E, kelių mokestis yra numatytas tik tai e, e, greitkeliuose. Manyčiau, kad į transeuropinius tinklus turėtų būti įtrauktos ir kitos transporto priemonės. Ir labai svarbu, kad suprastume, kokie pokyčiai vyksta mūsų gyvenime. Žodis ponai Bradburn. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pradžioj padėkoti Matiju Groš už puikų darbą rengiant šį pranešimą. Deja, e, tai e, nepakeičia tų pagrindų, kuriais remiasi pranešimas, tai yra komisijos baltosios knygos. Komisijos dokumente yra teigiamų pasiūlymų apie tai, kad reikia e, veikiančio daugiarūšinio e, tinklo ir kad reikėtų tinkamai panaudoti Cezar e, programą. Tačiau komisija galvoja, kad daugiau reglamentavimo ir daugiau kišimosi yra tinkamas atsakymas į problemas. Tuo tarpu mūsų verslui ES. Pati blogiausia žinia yra augimo stabdymas. Čia siūloma harmonizuoti darbo ir socialinės sąlygas. Tai yra neprotinga mes turėtume atšaukti baudžiamuosius teisės aktus, o ne jų gausinti. Dar daugiau pranešime siūloma labiau apmokestinti tam tikras transporto rūšis. Tai bloga žinia pramoniai. Yra pasiūlymų dėl kelių apmokestinimo ir aš noriu paklausti komisijos, kaip tai gali nesikirsti su jų tikslu skatinti mobilumą. Taip pat kalbama, kad e, tradiciniai vidaus degimo varikliai būt, turėtų būti išvaryti iš miestų centrų. Aš manau, kad šiais sunkiais laikais tai yra taip pat neprotinga. Uh, E, komisijos dokumente neatsižvelgiama į subsidiarumo principą, tuo tarpu galėtume verslui pasiūsti teigiamą žinę, vietoj to turime dokumentą, kuris baudžia verslą, mūsų ekonomiką ir mūsų piliečius. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Tūsas transporto rinkos politinis liberalizavimas yra nukreiptas prieš mūsų visuomenės. Transporto priemonės struktūros buvo perduotos, parduotos dideliems koncernams. Ir dabar yra toleruojamas tokios užimtumo priemonės, e, kurios ignoruoja saugumo reikalavimus, didėja avarijų skaičius ir uh, visą tai atsiliepia krovinių transportui. Labai blogas poveikis jaučiamas aplinkai, taip pat visuomenės sveikatai. Graikijoje, pavyzdžiui, laivų transportas, taip pat ir oro transportas yra subsidijuojamas iš valstybės biudžeto ir vis dėlto tam tikri e, salų regionai yra izoliuojami, didėja bilietų kainos ir visiškai neatsižvelgiama į e, gyventojų interesus. Darbuotojai nekreipia dėmesio į jokių, jokius kriterijus. Svarbu, kad būtų atsižvelgiama į jų poreikius. Tas. E, gerbiamas pirmininke kolegos pirmiausia dėkui ponui grošui už šį puikų pranešimą. o aplamai transporto sektorius yra svarbus ne tik sąjungos regionų ir miestų vystymuisi jis yra labai svarbus europos piliečiams nes daugeliui europos gyventojų užtikrinamos darbo vietos ir kuriama europos vidaus rinka. transportas turi prisidėti įgyvendinant strategiją europa du tūkstančiai dvidešimt ypač užimtumo tvaraus ekonomikos augimo mokslinių tyrimų energetikos inovacijų ir aplinkosaugos srityse. pritariu pranešėjo nuomonei kad kai kurios valstybės narės nepakankamai vertina pridėtinę transporto politikos vertę europai ir stabdo šios politikos įgyvendinimą ne visada tiksliai ir pavėluotai įgyvendina direktyvas ir pačius projektus. ekonomikos ir finansų krizės laikais per mažai skatinamos investicijos į ten t projektus būtina greičiau sujungti naujų ir senų europos sąjungos valstybių narių transporto tinklus ir panaikinti europos sąjungos valstybių infrastruktūros išsivystymo lygio skirtumus. europai yra būtinos konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos sukūrimas. dėkui už dėmesį. Uh, Dėkoju, ponė Stasin. Ačiū, ponė pirmininkė. Panašu, Briuselyje dar nebuvo suvokta, kad Europa atsidūrė labai gilioje ekonominėje krizėje. Šis pranešimas, e, kuriuo siekiama sukurti, palaipsniui sukurti e, transeuropinius tinklus, e, prisideda prie to, kad būtų plėtojami ypač geležinkelio tinklai. Aš, nepasisa, aš nesu prieš geležinkelį, tačiau manyčiau, kad ir į kitas transporto rūšis reikėtų kreipti dėmesį. Uh, Žinoma, mūsų neturėtų stebinti tai, kad Bruselis nesijima atitinkamų veiksmų šioje srityje ir neatsižvelgia į strategiją 2020, Europą 2020. Bruselio elito ap, aplaidumas mūsų piliečiams kainuos milijardus. Uh, nacionaliniai geležinkelio tinklai, nacionalinis geležinkelis kiekvienoje šalyje yra subvencionuojamas, subsidijuojamas milijardais ir nepaisant to e, paslaugų kokybė šioje sektorijoje vis prastėja. Ir, ir, ir dėl to mažėja keleivių ir tuos, tas praradimus, tas pajamų praradimą, nuostolius reikia kažkuo kompensuoti. Reikia keisti šią neefektyvę sistemą. Yra teikiama priori, teikiamas prioritetas geležinkeliui, neatsižvelgiant į kitas transporto rūšis. Bet reikėtų neužmiršti to, jog mes turime e, mokesčių mokėtojų pinigų skirti tam, kas veikia efektyviausiai. Dėkoju. Pirma, ponas Krameris norėtų pasisakyti, e, užklausti, pateikti klausimą, iškėlė žydrąją kortelę. Pone Kramerį. Jūs sakėte jo, kad e, daugiau e, atsižvelgiama į geležinkelį. Ar jūs žinote, kad e, geležinkelyje reikia mokėti už lokomotyvų benziną, degalus ir daugybė kitų dalykų, kur, tam tenkančios išlaidos yra 30 milijardų eurų per metus. Kiekvienas lokomotyvas, kiekviename kilometre skaičiuojant kiekvieno lokomotyvo darbo efektyvumą, reikia pasakyti, jog jo e, kiekvieno traukinio efektyvumas, kai kalbame apie keleivių ar, ar krovinių vežimą yra gerokai efektyvesnis, gerokai veiksmingesnis negu bet kokios kitos transporto rušies. Ir taip iš tiesų sutaupama milijardai mūsų mokesčių mokėtojų pinigų. Ką jūs į tai atsakytumėte? Meneer Kramer, ik weet dat wij daar allebei heel. Pone Krameri, žinau, kad mūsų nuomonės labai skiriasi, tačiau jūs nesiginčysite, jog e, geležinkeliams yra e, teikiamos didžiulės subsidijos ir kelių infrastruktūra yra finansuojama iš nuosavų e, nacionalinių išteklių. Tas pasakytina ir apie, ir apie aviacijos sektorių. Dėkoju. Dabar kalbės ponas Poker ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, mėlyi kolegos, Baltaja knyga skirta transporto sektoriui Europos parlamentas svarsto labai vertingas nuostatas, teisinės nuostatas šioje reglamentuojančioje šią sritį, kad ES taptų konkurencingesnė ir būtų saugoma aplinka. Groš, mūsų pranešėjas, pateikė puikių pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl optimalaus atitinkamų e, transporto e, priemonių e, panaudojimo ir deramo, tolygaus infrastruktūros balanso pasiskirstimo. Norėčiau paminėti vadinamosius gigalainerius, kai kalbame apie tam tikras transporto rūšis, kurios yra pernelyg didelės, pernelyg uh, E, aplinką teršančios mano šalyje tokių didžiulių e, sunkvežimių naudojimas būtų tiesiog nusikaltimas mūsų e, tiek ekonomikai, tiek ir aplinkai. Dėl to reikėtų atitinkamai pritaikyti ir mūsų infrastruktūrą, jeigu norėtume padidinti tranzito kelių keliaujančių krovinių kiekį ir panašiai. Ir dėl to reikėtų išleisti apie milijardą eurų. Pakeitimų pasiūlymais, kuriuos mes pateikėme 26-ai pastraipai, mums pavyko kad pasiekti, kad būtų priimta bendra visai Europą įgaliojanti nuostata dėl tokių gigalainerių įvedimo. Tokį sprendimą priima ir ateityje priims valstybės narės nepaisant e, Švedijos, e, e, nepaisant to, kad galbūt Švedijai galbūt labai pasitarnautų tokia, nu, tokia transporto priemonė, jos miškų ūkių ir panašiai, tai nebūtinai yra pasakytina apie, pažiūrėjau, Austriją. Ir aš dėl to džiaugiuosi, kad yra paliekama laisvė valstybėms narėms pačioms nuspręsti, ar jos leis jų, jų keliais važinėti tokiems, tokiems transporto priemonėms ar ne. Ačiū dabar ponas Mok Kartroj. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisijos nariai, ponios ir ponai. Šis pranešimas labai svarbus e, šiam parlamentui, kadangi jame yra nubrėžiamos e, mūsų būsimų darbų e, gairės. Aš džiaugiuosi tuo, kaip yra. Kai buvo rengiamas šis dokumentas, mes sugebėjome susitarti dėl visų dalykų. Aš noriu paminėti tris svarbiausius dalykus. Pirmiausia, tai yra transporto sektoriaus socialinis matmuo. Per kelis ateinančius metus mes galėsime dar labiau atverti ir liberalizuoti transporto rinką. Taigi kila grėsmė, kad mes pamiršime apie socialinius klausimus. Todėl labai svarbu, kad 2013 metais Europos komisija atliktų išsame darbo rinkos analizę. Taip pat svarbu yra tinkamai išanalizuoti transporto sektoriaus socialinio matmens uh, aspektus. Mes norime padėti visiems šiame sektoriuje dirbantiems žmonėms. Tai yra būtina tam, kad šis sektorius būtų gyvybingas. Mums reikia taip pat tvaresnio ir veiksmingesnio transporto sektoriaus. Kitaip mes tikrai nebegalėsime judėti į priekį. Mums reikia kelių prie, priemonių, mums reikia priemonių paketo, Mums reikia geresnio energijos šaltinių balanso, reikia daugiau naudoti naujų, naujus švarius energijos šaltinius bei taikyti naujas technologijas. Pranešime apie tai yra kalbama ir aš tuo džiaugiuosi. Labai svarbu yra taip pat užtikrinti ir įvairių transporto rūšių saveikumą. Ir aš kalbu ne vien apie žemės transportą, bet ir apie oro transportą. Saveikumo klausimas taip pat yra aktualus ir geležinkelių e, sektoriuje. Daug kas jau buvo nuveikta šioje srityje. Jei palikinsime vien tris ES e, šalis, pamatysime, kad net 17 skirtingų sistemų galime aptikti. Reikėtų jas suartinti vieną su kita. Taigi mūsų laukia nemažai darbo. Ponas Zylė. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti poniai Groš už jos darbą. Surasti tinkamą įvairių prioritetų pusiausvyrą nebuvo lengva ir todėl buvo pateikta tiek daug pakeitimų. Labai svarbu yra rasti tinkamą pusiausvyrą tarp transporto sektoriaus plėtros ir uh, konkurencingumo stiprinimo bei griežtesnių aplinkosaugos reikalavimų ir noro mažinti išlaidas transporto sektorėje. Pranešime yra paminėti keli teigiami poslinkiai. Tačiau kartu kalbam ir apie tai, kad transporto infrastruktūra valstybės narėse vis dar labai skiriasi, kad naudojami nepakankamai švarūs energijos šaltiniai. Mūsų frakcija pritarė šiam pranešimui ir mano, kad jis padės mums spręsti naujausius, aktualiausius transporto sektoriaus e, uždavinius ir padės mums mažinti skirtumus tarp valstybių narių. Dėkoju. Dėkoju, pon, ponas Ferreira. Ačiū, pirmininkė. Nagi, dar vieną kartą girdime, kad turime puikių tikslų, Tačiau realiai siekime visiškai kitų dalykų. Pranešime kalbama apie aplinkosaugos e, e, e, tikslus, apie tvarumą, apie greitesnį saveikumą. Puiku. Bet kasgi bus daroma realiai? Mes matome, kad raginama liberalizuoti transporto, transporto sektorių. Tai reiškia, kad bus privatizuota viskas, kas yra pelninga, o taigi taip pat uh, sukel, pakels kainas uh, ir sutrukdys mums atkurti augimą valstybės narėse. Mūsų verslui reikia trans, stipraus transporto sektoriaus. Taigi kyla klausimas, kieno interesams tarnaus bendra transporto politika. Europoje yra nemažai tokių, kurie nori nori, kad Europos rinkose būtų daug pigių paslaugų ir prekių, bet ar mes mums iš tikrųjų pakeliu su tokiais žmonėmis? Labai svarbu yra sumažinti e, sąnaudas transporto sektoriuje, ypač pritaikant e, tarptautinio valiutos fondo ir kitų tarptautinių finansinių organizacijų pagalbą. <clears throat> Ponas Kančian, ačiū ponė pirmininkė. Rytoj balsuosime šio pranešimo ir nustatysime strateginę krypti šiam sektoriui. Tačiau kai kurių teisės aktų mes jau turime. Pranešėjui pavyko šį labai svarbų dokumentą parengti tik per tris mėnesius. Ir jisai mums e, nubrieš kairės artimiausiams metams. Mums labai svarbu sukurti vieningą rinką visose transporto srityse. Iki šiol uh, administracinės procedūros gerokai e, ribojo konkurencingumą, ypač e, geležinkelio sektoriuje. Čia dar reikia labai daug ką pakeisti, nes e, vidaus rinka egzistuoja jau 25 metų, tačiau mes vis dar leidžiame savo prabangą naudotis geležinkeliu pagal remiantis tokiamis taisyklėmis, kokios jos dabar galioja nacionalinės e, keleivių rinkos, jose labai svarbu e, e, plėtoti TNT tikslus ir ERMTS. Labai svarbu nustatyti prioritetus sukurti aiškias e, sąsajas, pirmiausia, e, pačius pagrindinius transporto punktus e, ir tik po to kiti transporto maršrutai. Mums reikia naudoti veiksmingai tai, ką jau turime. Viešoji ir privačioji partnerystė yra labai reikšminga šioje srityje, ypač krizės akivaizdoje. Ir mm, šis projektas turi užtikrinti, kad ir e, toliau būtų garantuojamas ir didinamas e, saugumas, eismo saugumas keliuose. E, reikia harmonizuoti oro transporto sektorių. Čia mes taip pat dar daug ką turime nuveikti. Mums reikia vienos, vieningos, admini, vieno, vieningo administravimo. Turime daug užduočių artimiausiais metais. Įdomu, ar pavyks jas visas įvykdyti. Dėkoju, ponia Ulfskok. Eh, Pane pirmininkė, komisijos nariai, šiame pranešime kalbama apie tai, ko mums reikia transporto sektoriuje. Tačiau kodėl mes negalime derinti ilgalaikės investicijas bei mūsų veiksmus skirtus kovai su ilgalaikiu nedarbu? Mums reikia tokios transporto sistemos, kuri paskatintų krovinių transportą, nedidinant e, CO2 išmetimų. Mes e, turime galvoti ne vieną apie tai, kad reikia 20 procentų sumažinti CO2 išmetimus iki 2020 metų. Turime žvelgti dar toliau. Mums reikia ir didesnės konkurencijos, reikia taip pat mažinti socialinį dempingą, nes tai ne tik trukdo e, ir daro žalą žmonėms dirbantiems šiame sektorėje, bet taip pat ir sumažina saugumą keliuose. Taigi mums reikia ilgalaikės vizijos, mums reikia daugiau investicijų, didesnio saugumo ir eismo saugos. Turime galvoti ne vien apie tuos, kas dirba šiame sektorėje, bet ir tiems, kas naudojasi ir geležinkeliais, ir e, mūsų keliais. Vážený pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, odstraňování bariér ve volném pohybu. Pane pirmininkė, laisvo judėjimo kliūčių mažinimas yra būtinas tam, kad mūsų žmonės e, galėtų laisvai judėti. Mums e, reikia bendros transporto erdvės, mums reikia pagrindinių transporto koridorių, kurie padės mums sukurti daugia modalinę transporto sistemą. Todėl aš esu įstikinęs, kad baltoji knyga bus labai naudinga, kadangi joje yra paminėtos labai svarbios iniciatyvos. Kalbame apie tai, kad būtina geriau sujungti e, keliais ir geležinkeliais šiaurę ir pietus. Man atrodo, kad komisija kol kas dar yra neaišku, kokiu politinių priemonių reikia imtis e, šiame sektorėje. Aš noriu, kad mums būtų pateiktos labai konkrečios, aiškios priemonės, kurios padėtų mums mažinti skirtumus e, tarp įvairių valstybių narių regionų transporto sistemų. Kai kurios valstybės narės vis dar gauna didžiulės lėšas, nepaisant to, kad jau dešimtis milijonų buvo investuota į jų transporto sistemų plėtrą. Ponas Bach, ponia pirmininkė, ponia komisijos nary, gerbėmėjai kolegos. Svarstant tokią svarbę temą kaip Baltoji knyga dėl transporto sektoriaus ateities, gali iškirti, iškilti pavojus kad e, kiekvienas prie savo kalėdų eglutės pateiks po keletą pageidavimų, ko norėtų gauti dovanų ir galiausiai negaus nieko. Norėčiau vis dėlto pasveikinti pona Groš e, parengus gerą pranešimą, jam pavyko iš daugybės pakeitimų, pasiūlymų e, paremti, pa, parengti, sukurti tikrai gerą pranešimą įtraukianti e, saugumą, aplinkos saugą, energetiką ir e, technologijas. Puiku, kad yra pateikiamas, e, pakankamas dėmesys kreipiamas ir socialiniams darbuotojų sąlygoms, socialiniams garantijoms, jų darbo vietų kokybė ir panašiai. Apie tai reikia galvoti, jeigu mes norime ateityje uh, užkirsti problemas, galimas problemas susijusias su uh, netinkama transporto sektoriaus darbuotojų kompetencija. Taip pat reikia užkirsti kelią socialiniam dempingui ir panašiems reiškiniams sveikintina ir siekis padidinti saugumą uh, kelių eismo srityje. Tai yra labai svarbi tema, kuri ir ateityje mums turės labai rūpėti man dar pritrūko didesnio mm, įvairiarūšio transporto pasiskirstimo akcentavimo, perkeliant e, e, tam tikras e, transporto rūšis, nukreipiant jų tas, tam tikrus srautus, prekių srautus į, į patvaresnės, į, į tvaresnės, į labiau aplinką tausojančias transporto rūšis. Uh, Taip mes galėtume tuo pat metu ir išspręsti ir konkurencingumo problemą. Na, bet, kaip jau sakiau, šis pranešimas atitinka parlamento lūkesčius ir iki 2020 metų e, tikiuosi bus visi mūsų užsibriežti tikslai pasiekti. Dėkoju. Ačiū, ponas Barnijo. Monsieur le rapporteur, Pane pirmininkė, komisijos nariai, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją su tuo, kad jis sugebėjo atsižvelgti visų kolegų nuomonę rengdamas šį pranešimą. Taip pat norėčiau pasveikinti ponę Sinelova, kuri daug kalbėjo apie vežimo paslaugų liberalizavimą. po jūsų kalbos aš turiu prisipažinti, kad man liko dar, aš liko susirūpinęs. Dabar paaiškinsiu, kodėl. Nepaisant visų pastangų, po dešimties metų mūsų transportas vis dar nėra tvarus. Aš manau, kad jūsų pasiūlymas, e, kurį jūs pateikėte 2011 m. kovo mėnesį, neturi pakankamai konkrečių priemonių. Jau buvo kalbėta apie kelio gairias, kurias mes tvirtinsime rytoj ir aš manau, kad mums reikia žengti dar toliau ir mums reikia e, konkrečių priemonių. Pavyzdžiui, reikalauti, kad e, kelių vežimo, vežimų sek, sektorėje būtų sumažinti tos CO2, e, sumažinti CO2 išmetimai. Ir e, kaip jūs e, ketinate įgyvendinti tikslus, kurie yra užbriežti 2020 metams ir kaip jūs įtikinsite valstybės narės paremti jūsų nuomonę? Pone Foster, jūs turite dar papildomą vieną minutę. Commissioner. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Labai svarbus yra klestintis transporto sektorius ir Junktinė karalystė ir ES. Tam reikia teisingos transporto politikos, siekiant užtikrinti konkurencingumą, ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Vadinasi, mums reikia ilgalaikės vizijos. Siekiant užtikrinti, kad augimas būtų tvarus, yra pagrindinis iššūkis. Mes turime aptarti būdus, kaip padėti pramoniai pasiekti tų tikslų. Man nerima kelia tai, kad pranešimas yra nesubalansuotas, siūlomas vienašališkas, vienpusis sprendimas. Būtent teisėkura, teisėkura ir dar kartą teisėkura. E, siūlomas metodas sukuria pernelyg didelę naštą ir nacionalinių ir Europos Sąjungų, Sąjungos lygmenių iš kur paimti tas reikiamas lėšas. Kodėl nepasinaudojus kitais variantais, pavyzdžiui, geros praktikos keitimusi? Taip pat turėtume atsižvelgti į sektoriaus pastangas mažinant CO2 išmetimus. Pavyzdžiui, aviacijos sektorius labai stengiasi, jie patobulino technologijas, savo veiklos metodus, bet parlamento nariai to nepripažįsta. Pavyzdžiui, vienas bendras Europos dangus. Šis sumanimas ateityje turėtų labai sumažinti e, oro maršrutų užsikimšimą. Taigi, pirmininkė, mes turime nustatyti transporto iniciatyvų prioritetus. Ir tik taip sumažinsime naštą ES biudžetui. Ir taip pat <clears throat> patenkinsime rinkėjų lūkesčius. Pone Koza. Ponas Koza, atsiprašau. Gerbiami <clears throat> kolegos, man atrodo, ponas Grolš parengė gerą pranešimą aptardamas transporto sektoriaus ateitį ir evoliuciją. Aš keliomis progomis jau pabrėžiau, kad mums reikia tvaraus, veiksmingo, gamtą tausojančio transporto sektoriaus. Paminėsiu vieną svarbų komponentą. Reikia parengti ir pritaikyti keleivių teisių hartiją, kuri būtų taikoma visoms transporto rūšims. Aš ypač noriu padėkoti pranešėjui už tai, kad pabrėžia neįgaliųjų keleivių teisės. Tiesa, aš ne vien apie juos noriu kalbėti. Europos visuomenė, neužmirškime, senėja. Mes, teisės aktų kuriejai, Turime atsižvelgti į šią situaciją, kurdami teisės aktus. Ateityje vis aktualesni dalysis, darysis neįgaliųjų, taip pat senyvo amžiaus žmonių poreikiai jiems naudojantis transporto sistemomis. Ir pranešime, man atrodo, tai aiškiai išdėstyta noriu pabrėžti. Mes turime užtikrinti, kad 2012 metais komisija jau pateiktų konkretų pasiūlymą ir atsižvelgtų į visus šituos poreikius. Toliau ponas Ertug. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos narymėliai, kolegos. Ši baltoji knyga buvo pasiūlyta Europos komisija siekiant nustatyti tikslus Europos transporto politikoje iki 2020 ar net 30 metų. Tai yra ilgas laikotarpis, tačiau vis tiek reikėtų suvokti, kad transporto srities projektai e, remiasi labai ilgalaikėmis, e, ilgalaikiais laikotarpiais, ilgais laikotarpiais. Taigi tai yra sveikintina. Komisijos tikslai yra tikrai ambicingi, aš juos remiu. Didesnis saugumas, naudojant sumanės e, transporto technologijas, e, naudoti įvairias, įvairią rūšį transportą, mažinti sąnaudas ir be, be abejo aplink, tai, tai, transportas turi būti tausojantis, palankesnis aplinkai, ypač e, urbanistikos, e, urba, e, miesto transporto srityje. Reikia pabrėžti, kad labai svarbu mažinti ir toliau mažinti transporto srityje daromą taršą, išmetamus taršalus ir reikia, pavyzdžiui, pagalvoti apie Dunojaus E, regiono transporto plėtrą ir reikėtų tą daryti ne e, gamtos, ne aplinkos sąskaut. Ir kaip sakė ponas Krameris, e, būtent laivus reikia pritaikyti prie upės, o ne atvirkščiai. Ir pabaigoje dar kartą noriu pasakyti, kad tikrai gerų pakeitimų pasiūlymų buvo pateikta ir pabaigoje norėčiau padėkoti pranešėjui už pasiryžimą siekti kompromiso. Ir pačioje pabaigoje galbūt galėčiau pasakyti, jog man būtų patikę, jeigu e, būtų įgyveninta, būtų įrašyta nuostata dėl 300 km, kuomet kalbame apie e, transporto rūšių, transporto srautų perkelimą nuo e, kelių prie geležinkelio transporto. Ačiū O dabar spontaniškų diskusijų metas. Stengsiuosi suteikti žodį kiek galima daugiau kolegų, bet tačiau tik vienai minutėjai. Dabar ponas Tašeida. Ačiū pirminkė, gerbiamas komisarė. Noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Ypač džiaugiuosi tuo, kad numatyta metinė peržiūra. Mes galėsime vertinti padarytą pažangą ir koreguoti tikslus pagal realią situaciją valstybėse narise. Tik tai taip mes galime užtikrinti, kad bus įvykdyti nustatyti tikslai, o to nepavyko padaryti su 2001 pirmųjų metų baltąją knygą. Mes turime išsiaiškinti, kurios programos vertos finansavimo iš 10 milijonų eurų fondo. Dar vienas klausimas. Tai labiausiai nutolę ES regionai. Nuo 2001 metų Baltosios knygos apie jos mažai kalbama. Vadinasi, reikia aktyvuoti vidaus rinką ir tuose tolimuose regionuose. Ačiū. Toliau ponas, ponia Tikau. Ačiū. Mes džiaugiamės gairėmis dėl bendros transporto rinkos. Sveikinu pranešėją. Tačiau reikėtų pasistengti, kad tie pasiūlymai nesukeltų socialinio dempingo arba privačių monopolijų, dėl to nukentėtų socialinės ir darbo sąlygos. Naujosios valstybės narės turi būti įtrauktos į naująjį daugia šalį finansinį sustarimą. Iki 20 metų naujosiuose valstybės narėse transporto tinklas turėtų būti toks pats, užkamšyti visas spragas, tapti tokiu kaip senosiuose valstybės narėse. Dunojoje ir Jodosios jūros regione transporto potencialas neišnaudojamas. Turime išnaudoti tą potencialą įvairiose transporto srityse. Pone Bilbao dabar. El libro blanco 2001 se ha caracterizado por la falta de voluntad política de los Estados. Ačiū pirmininkė, 2001 metų Baltosios knygos įgyvenimui trūko politinės valios. Štai todėl ir nebuvo, nebuvo sukurta bendra transporto erdvė. Mes turime supaprastinti, pakeisti teisės aktus dėl darbo sąlygų, dėl išlaidų, dėl vairavimo sąlygų, dėl neįgaliųjų. Mes turime pagerinti jūrų kelius, sukurti bendrą Europos dangaus erdvę. Visą tai gali sukurti vientisesnę Europos transporto e, e, rinką sąsoje su kitomis vidaus rinkos rytimis. Tačiau valstybės narės turi prisimti pačios įsipareigojimus, kitaip po dešimties metų ištiks krizė transporto uh, sektorių. Ačiū dabar, ponė Duron. Pardon. Voilà. Monsieur le commissaire. Komisijos nariai, mėly bičiuliai, konferencija Durbane ką tik e, pasibaigė ir ES, elgdamasi labai protingai, drąsiai ir rodydama lyderystės pavyzdį, sugebėjo situaciją išgelbėti. Aš norėčiau, ponia pirminkė, dabar pasinaudodama progą pasakyti, kad mums reikia tokių pat poslinkių ir transporto sektoriuje. Mums reikia inovacijomis pagrysto sektoriaus. Mums reikia naujų transporto rūšių Mums reikia daugiau energetinio efektyvumo. Ir mes suprantame, kad jį kurdami mes galime skurti ir naujų darbo vietų. Komisijos narė, aš noriu Jūs pakviesti, paraginti, elgtis kuo drąsiau Baltoje knygoje. Jūs dabar turite puikią progą iš tikrųjų pagerinti padėtį transporto sektorėje, paskatinti inovacijas jame ir kartu irgi paskatinti naują, naują praktiką ir tai būtų labai naudinga ir mūsų aplinkai, ir mūsų sveikatai, ir mūsų ūkiai. Dėkuoju Jums, ponė Izabel, toliau ponas Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Úsilie o vytvorenie. Ačiū už suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Pastangos sukurti bendrą Europos transporto erdvę yra ambicingas noras Šiandieną yra didžiuliai, didžiuliai skirtumai tarp nacionalinių sistemų šioje srityje, ypač kai kalbame apie geležinkelius. Pagrindinė sąlyga e, sudaryti, su, sukurti tokią bendrą Europos transporto erdvę yra e, atskirų transporto rūšių taisyklių, toms rūšims taik, e, taikomų taisyklių harmonizavimas. Europos transportui taikomos taisyklės jomis ne tik e, turėtume harmonizuoti gyvendinimo e, teisės aktus, mums reikia kalbėti ir apie praktinius dalykus, taršalų mažinimą. E, šis tikslas turėtų būti sudėtinė bet kokios Europos politikos dalimi. Dėkoju. Dabar žodį suteikiame ponui Melca. Šioje baltojoje e, knygoje minimi iš esmės tie patys tikslai, kurie buvo surašyti ir prieš dešimt metų. Yra aišku, kad Europos bendroji transporto erdvė bus vienas iš nesėkmingų Bruselio projektų. Vieningos e, e, Europos geležinkelio rinkos arba bendros oro erdvės tikslai, jeigu apskritai, tai buvo labai menkai E, pasiekti. Šioje baltojoje e, knygoje yra numatyti labai ambicingi CO2 mažinimo tikslai ir e, kyla klausimas, ar jie nėra iliuziniai. E, bendra Europos transporto tverdvė prisidės prie tvaraus transporto e, sektoriaus vystimosi tik tai tuo met, jeigu e, bus atsižvelgiama į piliečių poreikius ir ekonomikos interesus. Dėkoju. Dabar ponas Mikolasik. Gracias, señor presidente. Vplyv európskej dopravnej politiky na kvalitu každodennej. Ačiū, ponia pirmininkė. Transporto politika yra tiesiogiai susijusi su piliečių kasdienybė. E, šis rytis užtikrina apie 10 milijonų darbo vietų Europoje, skatina konkurencingumą Europos Sąjungoje. Infrastruktūros kokybė priklauso ir nuo ekonomikos centrų stiprumo ir ES reikšmės pasaulyje. ES reikia gerai veikiančios vieningos Europos transporto erdvės, kurioje būtų užtikrinamas saveikumas. Problemos ir kliūtis kylančios tarp atskirų valstybių narių turi būti pašalintos palaipsniui, kad būtų panaikinti netoligumai tarp atskirų regionų. Atskiros transporto rušys turėtų nekonkuruoti tarpusavyje, o turėtų vieną kitą papildyti. Dėkoju. E, Ponas Balčytis. Komisijos Baltojo knygo pateiktiems e, konkurencingumo tikslų ir iniciatyvų sukūrimo idėjams, kuriomis yra siekiama pašalinti kliūtis esančias transporto srityje. Manau, jog viena iš svarbiausių tikslų yra efektyviai sujungti visų ES regiono transporto tinklus bei panaikinti infrastruktūros išvystymo lygio skirtumus todėl būtina užtikrinti sėkmingą transeuropinio transporto tinklo plėtojimą europos sąjungos veiksmų tnt srityje veiksmingumą ir aišku geresnį europos sąjungos finansinio įnašo panaudojimą. taip pat labai yra svarbu saugumo visose transporto rūšyse užtikrinimas. kita opi problema yra sklandžių transporto jungčių tarp europos sąjungos valstybių narių ir išorinių europos sienos užtikrinimo turime siekti kad sienos perėjimo punktuose būtų panaikintos kliūtys krovininio transporto srautui tarp europos sąjungos valstybių ypač esančių prie rytinės europos sąjungos sienos ir kaimyninių šalių. turime imtis ryžtingesnių veiksmų efektyviau įgyvendinant nusibrėžtus tikslus nes pagrindiniai įpareigojimai įgyvendinti iš dalies kalbėtojas nutraukiamas ponas luhan nu se limitează la nivelul unei ări i de aceea este nevoie de o cooperare internaională puternică pentru ca aciunile Pone pirmininkė, mums reikia glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo tam, kad e, mūsų veiksmai transporto sektoriuje būtų veiksmingi. Galima tik apgailestauti, kad e, kurti bendrą transporto erdvę Europoje yra nelengva pirmiausia dėl to, kad labai skiriasi infrastruktūra vakarų ir rytų Europos šalise. Todėl aš esu įstikinęs, kad atsiliekantiems regionams dar reikia skirti papildomų lėšų tam, kad jie galėtų patobulinti savo infrastruktūrą. Tai taip pat prisidės prie didesnio, didesnės konkurencijos ir tai netiesiogiai pat didins ir visos ES transporto sektorius konkurentingumą pasaulyje. Dėkuoju kolegoms e, už tai, kad jūs tengiatės e, neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko ir tikiuosi, kad jūs suprantate, kad kai e, baigėsi jums skirtas laikas, aš esu priverstas išjungti jūsų mikrofoną. Taigi, baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą ir dabar sutikiu žodį komisijos nariui ponui Kelas. Labai ačiū. Aš iš jūsų pastabų supratau, kad transporto sektorius iš tikrųjų jums labai rūpi. Šis sektorius turi daugybę aspektų, daugybę dalykų, kuriuos dar reikia gerinti. Ir mes girdėjome visiškai priešingas nuomonės. Kai kas sakė, kad uh, mes reguliuojame transporto sektorių per daug, kai kams atrodo, kad mes darome nepakankamai. Tai kągi mums daryti? Ar mums iš tikrųjų reikia bendros Europos transporto erdvės? Jei mums nepavyks, pavyzdžiui, laiku ir sėkmingai gyvendinti užsibrieštų projektų. Ar tai reiškia, kad mes turime jų atsisakyti? Aš manau, kad mes turime būti ambicingi, siekdami savo e, tikslų. Per dvi minutės dėja negaliu pasai, išsakyti visus savo minčių, galiu tik tai paminėti, kad mes puikiai bendradarbiavome su Europos parlamento transporto komitetu. Mes nuolatos su juo diskutuojame, diskusijas tęsime, toliau nagrinėsime teisėkuros pasiūlymus. Ir mes jau patikėme pasiūlymą dėl pirmojo uh, geležinkelio uh, direktyvos uh, peržiūros ir jūs pastebėjote, ko gero, kokios yra skirtingos nuomonės šiuo klausimu. Baltosios knygos e, paskirtis, anot kai kurių kalbėtojų, buvo dar labiau reguliuoti transporto sektorių. Na, man tokia nuomonė tikrai nesuprantama. Kai, kurios valstybės, e, kai kuriuose valstybėse narėse taikomos yra pernelik ilgos leidimų išdavimo procedūros ir todėl mes Baltojoje knygoje siūlome suderinti e, skirtingas sistemas tam, kad visiems būtų lengviau ir kad viskas vyktų paprasčiau, sklandžiau. Ar tai reiškia, kad mes norime daugiau reguliavimo, ar ne? Na, gal ir galima būtų skirtingai vertinti šį pasiūlymą. Bet aš galiu Jūs patikinti, kad e, komisija stengiasi sukurti tokią transporto e, teisėkuros e, e, teisės sistemą, kuri neapsunkintų transporto sektoriaus per nelik didelę biurokratinę naštą. Mes turime spręsti transporto spušių klausimą, turime stengti mažinti, mažinti išlakų išmetimus. Jei nesugebėsime išspręsti visų šių problemų, tuomet verslas, žmonės, valstybės narės ir visi kiti tiesiog mumis nusivils. Taigi, mes turime gyveninti visus šiuos pasiūlymus ir jau kitą savaitę Mes kalbėsime apie visos Europos transporto sistemos kūrimo pasiūlymą. Šis pasiūlymas yra kitoks nei visi ankstesni. Taip pat rengsime ir geležinkelių skirtus pasiūlymus, mes, kuriais bandysime įspręsti skirtumus tarp įvairių valstybių narių geležinkelių sistemų. Dėkuoju. Dėkuoju. Pabaigoje žodį suteikiu pranešėjui ponui Grošui. Suteikiu jums dvi minutės kalbėjimo laiko. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, mėlyje kolegos, norėčiau visiems Jums padėkoti už Jūsų pasisakymus. Ir ponas Kozimas sakė, kad e, transportas yra labai svarbis rytis mūsų žmonėms. Ir e, jeigu mes e, juos, jį formuosime taip, kad jisai būtų palankus visoms jautrioms visuomenės grupėms, tai bus labai perspektyvis rytis mes nedarome direktyvų tik tai pačių direktyvų labui, mes jas kuriame tik tais momentais, kuomet įsitikiname, jog e, vieninga, e, vieningas teisės aktas yra geresnis valstybėms narėms, naudingesnis negu e, nacionalinės teisės nuostatos. Ir kai kurie kolegos, aišku, teikia, jog norėtų, kad, um, valstybės, kad jų valstybės narės pačios tvarkytųsi vienoje ar kitoje srityje. Tačiau aš manyčiau, kad labai protinga uh, šiame parlamente protingai elgtis su tokiamis taisyklėmis. Ir e, kai kuriems kolegams taip pat išmintingai reikėtų elgtis su E, mūsų kuriamomis harmonizuotomis taisyklėmis. Juk jūs girdėjote, kad vieniems e, modalinis transporto sistemos yra, e, yra perspektyviausia transporto rūšis, o kitam kolegai tai yra didžiausia katastrofa. Iš tiesų, ko gero, Austrijoje tokios, tokio didžiulio sunkvežimio nereikėtų matyti Austrijos keliuose, tačiau tai būtų pagirtina, jeigu jie būtų naudojami Švedijoje ponia pirmininkė, rytoj mes norime pradėti praktinį darbą ir artimiausiais metais, kiekvienais metais siekti visų tikslų nuosekliai tiek ir e, ekonomikos pačios, pačios, paties e, pelningumos rytyje, tiek ir e, aplinkosaugos srityje, kuri be abejo čia taip pat susijusi. Ir mes norime dėti visas pastangas bendradarbiauti su komisija, nes manome, kad reikės pateikti įvairių pasiūlymų ir, pažiūrėjau, dėl transeuropinių tiklų, e, kad sukurtume instrumentą, kuris mus sustiprintų ir viską, ką mes čia pasakėme, e, ateityje e, pasitvirtintų praktikoje. Dėkoju ponui Groš. Cerramos el debate y la votación tendrá lugar mañana. E, Balsavimas įvyks rytoj 11.30.